Tęsime posėdį vakar dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti dokumentai yra išdalinti ir kas nors jiems prieštarauja, niekas neprieštarauja. Tuomet posėdžio protokolą laikome patvirtintų. Dabar platesnės apimties klausimai pagal.